Meine sehr verehrten Damen und Herren, Kollegen. Gerbiamasis ponios, gerbiamiai ponai, mielos kolegės ir mėly kolegos, mėly ekspertai ir visi kiti mūsų salėje susirinkę svečiai. Sveiki atvykę į klausimus skirtus Europos Sąjungos paket, patentų teisės paketo įgyvendinimui aptarti. Sveikinu visus mūsų referentus, atvykusius į salę, kolega Pierre Delso, DG Rinka, generalinį direktorių, vadinamojo Select Committee pirmininką Jerome Debrul, taip pat ponia Firolinger iš patentų tarnybos, bei parengiamojo komiteto uh, Mm, pirmininką Paul Van Boikering bei Johannesą Karcherį ir poną Winfriedą Tilmaną, kuris yra komiteto nustatančio procesinę teisę narys. Taip pat ir ponas Suer iš Business Europe yra atvykęs mūsų posėdį ir atsižvelgiant į tai, kad laikas jau gana vėlyvas, prašysiu pasisakyti pirmiausia pono pono Delso, generalinio direktor, rinkos generalinio direktorato pirmininko. Prašau. Merci à votre comité d'avoir organisé. Dėkuoju, ponė pirmininkė, ir labai ačiū Jūsų komitetui už tai, kad surengėte šios temos svarstymą. Tai labai svarbi dosie, ypač turinti simbolinę vertę, kai kalbame apie vieningos rinkos sukūrimą. Noriu padėkoti ir jūsų komitetui, pranešėjams už atliktą darbą, siekiant kompromiso pereitų metų pabaigoje. Dabar kompromisą turime, bet dabar iškyla naujas iššūkis tą kompromisą paversti tikrovę. Aš manau, kad tai yra tikra nauja galimybė Europos įmonėms. Tad pirmas dalykas, kurį reikėtų mums nuveikti, yra užtikrinti, kad valstybės narės ratifikuotų šį susitarimą ir tada jau nustatytų teismo jurisdikciją. Prancūzija, Junktinė karalystė yra tarp 13 valstybių, kurios jau ratifikavo šį tekstą. Ir tik tai viena valstybė narė, Austrija, tą tekstą ratifikavo Na, Belgija yra nemažai pažengusi, bet kitoms prireiks daugiau laiko, kol jos ratifikuos. Junktinė karalystė žada tai padaryti iki 14 metų pabaigos. Airija galvoja, kad šiam reikalui reikėtų renkti referendumą, tą patį mano ir Danija. Tad ratifikavimo procesas šiek tiek sulėtės. Tačiau esame optimistiški. Mes tikėjomės, kad pirmąjį mm, bendrąjį Europos patentą turėsime dar iki Europos parlamento rinkimų. Dabar e, manome, kad galbūt reikėtų labiau galvoti apie 2015 metus, tačiau turime palaikyti spaudimą, kad procesas toliau tęstusi valstybėse narėse. Kitas dalykas, mums reikia sukurti tam tikrą ekologinę sistemą apie Europos patentą. Visų pirma, turime sukurti vadinamąją vieningą jurisdikciją. Jūs žinote, kad Simneris sukurtas parengiamasis komitetas dabar kaip tik ir dirba šią linkmę. Mes šiandien išgirsime iš šio komiteto pirmininko apie tai, ką jie veikia. Kitas dalykas, reikia pažiūrėti į administracinės metodikas, kuriant ateities patentų tarnybą, Turėsime taip pat e, priimti tam tikras darbo tvarkos taisyklės, e, kai kalbame apie teismą. Na ir, žinoma, reikės susitarti dėl užmokesčio ar mokesčių už ateities patentų palaikymą. Tas procesas turėtų baigtis iki 2014 metų pabaig vasaros. Taigi, mums reikia užtikrinti ne tik sistemos patrauklumą, bet ir jos tvarumą. Na ir koks čia komisijos vaidmuo būtų. Akivaizdu, kad e, valstybėms narėms tenka jų atsakomybė, tačiau komisija labai atidžiai stebi parengiamojo e, komiteto ir specialaus vadinamojo select komiteto darbą, stengdamėsi užtikrinti, kad tie sprendimai, kurie bus priimti, atitiktų susitarimus, tarp parlamento ir tarybos. Ir žinoma, kad jie nesikirstų su bendryjų teisė. Čia reikia nemažai dar nuveikti. Jūs žinote, kad Liepos mėnesį buvo pateiktas pasiūlymas dėl Bruselis 1 reglamento pakeitimo. Tai mūsų manimų yra labai svarbu, kad e, Europos patentas galėtų įsigalioti. Tikimės, kad iki šių metų pabaigos pasieksime sutarimą dėl šios svarbaus klausimo tarp parlamento ir tarybos. Greta to turiu pasakyti, kad e, visa virtinė e, teisinių klausimų, kurie nepatenka į parengiamojo ir select komiteto kompetencijos sritį, galėtų jau dabar būti aptariami e, kitose formuose. Jeigu mes žiūrime į ateities unitarinį patentą ir į kitas apsaugos priemonės, kurios bus taikomos e, kai kuriems e, produktų tipams, mes esame sukūrę vadinamąjį kontaktų komitetą ir 14 spalio įvyko pirmasis jo posėdis. Ten bus galima kelti visus klausimus, e, kurie nepatenka į pirmųjų dviejų komitetų taikymos rytį. Pagal 14 patentų reglamento straipsnį reikės pasiekti sutarimą dėl administravimo, siekiant užtikrinti bendradarbiavimą ir sistemos gerą funkcionavimą. Ties šiais reikalais taip pat dirbame. Taip pat turiu pasakyti, kad susidurime su dviem dideliais iššūkiais kalbėdami apie Europos patentą. Visų pirma, turime užtikrinti, kad jis būtų patrauklus, nuoseklus ir tvarus finansiškai. Tuos tris dalykus reikia derinti Europos patento kaina bus labai svarbus veiksnys tiems, kas juo naudosis ateityje. Mums, aišku, reikalinga atlikti tam tikrą palyginamąją analizę, lyginant su dabartinė kaina e, kaip ten bebūtų, ji turi būti, turi būti tokia, kad ji padengtų ir e, būsimosios patentų tarnybos ir valstybių narių patiriamas sąnaudas. Turime taip pat užtikrinti, kad sistema užtikrintų teisinį tikrumą ir tvarumą vartotojams. Ir čia pasitikėjimas yra esminis elementas. Turime užtikrinti, kad vartotojai ir išradėjai ateityje galėtų pasitikėti patentų teismu ir jo sprendimais. Tai yra gyvybiškai svarbu. Turime siekti subalansuoto solidaus e, teismo darbo, kad e, galima būtų išvengti bandymų ieškoti palankesnio teismo. E, svarbu tobulinti procedūrą, labai svarbu daug darbo įdėti rengiant to teismo teisėjus, kad jame dirbtų aukštos kvalifikacijos teisėjai. Šios problemas yra labai mums svarbios ir mes darysime viską, kad stebėtume, kaip viskas vystosi ateityje, kad galima būtų patenkinti visus ateities vartotojų lūkesčius. Taigi, iki Europos parlamento rinkimų kitais metais naujo Europos patento dar neturėsime, tačiau užtikrin, užtikrinsime, kad darbas šia linkme toliau tęstusi ir tas patentas atsirastų kuo galima greičiau. Ačiū, sako pirmininkas, o dabar suteiksiu žodį ponui Žerom Debriul, Select Committee vadinamojo pirmininkui. Labai ačiū, labai ačiū už tai, kad suteikėte progą dalyvauti žiūri komitete. Jis labai didelį vaidmenį vaidino, visų krankint visą tą vieningo patento sistemą. Na, kalbant apie teisės aktus, kurie reikalingi įgyvendinant šitą vieningą patento apsaugos tame, norėčiau pakalbėti apie tai, kaip sukurtas buvo tas elekt komitetas, jo veikla ir tvarka darbų tvarkė tvarkaraštė. Na, žinote, kad 27, 1057 čia tik kalbama apie patentų tarnybą, kurie ir nust Tai nustatytas e, taisyklės visas, kurios buvo numatytos jau konvencijoje. E, ir, e, žinoma, 1257 Europos Sąjungos reglamente numatytos. Taigi mes kalbame čia apie du teisės instrumentus, tai yra reglamentas ir ir Europos patentų konvencija. Taigi 1257 e, reglamentas kalbame apie Europos e, patentą, kuris yra suteikiamas pagal APK taisyklės. Taigi naujasis reglamentas e, kalba apie tai, kad naujos narės Na, jums bus tam tikrai administracinės užduotis, kurios susijusios su naujoju planetu. Tai yra taip pat galiojimai, pareigojimai, kad dalyvaujančias valstybės narės sukurtų tą select komitetą. Ir tame komitete 25 dalyvaujančias Europos Sąjungos valstybės narės Taigi jos turės atlikti tam tikras administracinės užduotis. Taip pat bus numatytos taip pat atnaujinimo patento mokestis ir taip pat teimo mokestis, kuris bus taikoma 25 valstybėm narėm dalyviams pagal Europos Sąjungos reglamento numatytas nuostatas. Taigi 25 valstybės narės dalyvės 2013 metais jau e, e, kovo mėnesį. Taigi e, selekt komitetas jau buvo organizavęs savo posėdį tą pirmąjį mokestį, dar buvo keturi posėdžiai. Birželio mėnesį, 18 dar rugsėjo ir 30 spalio, o dabar planuojama 10 ir 11 gruodžio tarp 20 kovo ir 25 birželio selektas komitetas pagrindinį dėmesį kreipia e, į tokius dalykus kaip e, to komiteto kūrimas, e, organizacija ir įvairias procedūrinės taisyklės. Taigi pagal reglamentą tame komitete turėtų būti 25 valstybių narių dalyvių atstovai. Senat komitetas taip pat suteikia e, stebėtojo statusą nevyriausybinėm organizacijomis, e, tom, kurios naudojasi e, patentais, tai yra EPI ir Business Europe. Nuo 20 birželio Select komitetas pradėjo nagrinėti esminius klausimus. Net pirmas dalykas, kurį turėtų išspręsti Select komitetas, tai yra uh, taisyklės, kurios na, numatys, kaip apsaugoti tą vieningą patentą. Ir procedūros jas administruos IPL. Atsiprašau, sako kalbėtojas. Taigi IPL bus atsakingas už visas užduotis, kurias dalyvaujančias valstybės narės turės atlikti pagal reglamentą administracinės procedūros turėtų būti vieningos, tai yra ir patentos teikimas, administracinė visos taisyklės susijusios su įmokomis ir taip pat bendras registras, kuriame bus numatytas patento apsauga. Taigi šitas komitetas numatė ir, žodžiu, tai, kas bus skiriama vartotojam, bus prieš priimant formaliai, oficialiai priimant visas taisyklės, dar bus konsultaciniai posėdžiai. spalio pabaigoje pirmasis komiteto posėdis buvo jau surinktas kuriame buvo jau diskutuojama finansų klausimais. Na, pirmiausia, kiek turėtų būti, kokia, kokia suma turėtų būti mokama norint atnaujinti a, patentą, a, taip pat įmoka, kurią turi sumokėti dalyvaujančias šalis, o taip pat. Ai, tai pat ir biudžetiniai klausimai visi, taip pat kompensavimo schema, kaip galima būtų atlyginti vertimo išlaidas į e, oficialias numatytas kalbas. 30 spalio trys temos buvo pateiktus ir jau buvo selek komitete, buvo tokia iš ankstinė diskusija suorganizuota. Čia buvo svarbi statistinė informacija Tai yra e, dėl Europos patentų e, taikymai taip pat įmokos, e, kurias turės mokėti 25 dalyvaujančios šalis. Bet tiesiog buvo modeliuojami finansiniai tokie veiksniai, kuriuos reikia atkreipti dėmesį kada, e, žodžiu, tiesiog tam tikras turėtų būti modeliavimas ir turėtų būti tam tikras ryšys nustatytas tarp senojo Europos, klasikinio Europos a, e, patento ir vieningo a, Europos patento, turint galvoje a, a, kaštus, kurie bus reikalingi Kai, kai kurios e, valstybės narės elektromitete išreiškia tam tikrą susirūpinimą dėl kompensacinės schemos, tai yra dėl atlyginimo už e, paraiškų vertimą į vieną iš oficialių kalbų. Ir dabar kaip daugelis jau sako, e, kad yra keletas galimybių, kaip šitas kompensavimas schemas daryti. Pavyzdžiui, jeigu yra pateikiamas prašymas e, kompensacijai. Ar, žodžiu, turint galvoje tą vieningai patentą, ar kreipiantis, pateikiant parašką dėl e, patento, kokia forma turėtų būti, ar viena suma, bendra tokia suma, ar, e, tiesiog, na, pagrindas visos diskusijos na, Turėtų būti jau visą tai taikoma pradžioje 2014 metų. Galime pasakyti, kad Selėt komiteto darbas vyksta paraleliai su parengimojo komiteto darbu, rengiant šitą bendrąjį Europos patentą į visą tą sistemą. Turėtų pradėti veikti e, teismas 2015 metų pradžioje. Ir e, selekt komiteto darbas turėtų užtikrinti, kad vieningi patentai, e, jų įgyvendinimas e, turėtų būti įgyvendinti dar prieš pradedant veikti vieningajam tam arba bendram patentų teismui. Taigi tas darbas turėtų būti baigtas maždaug 15 metų birželio mėnesio. atsiprašau, 14 metų birželio mėnesį. Taigi atrodo visus tie instituciniai aspektai jau yra aptarti, tai yra sukūrimas, administraciniai dalykai, procedūra, o 2013 metų pabaigoje selekt komitetas jau bus pabaigęs pirmąjį skaitimą, patento apsaugos taisyklių skaitimą na, e, galim ir bus organizuotas iš ankstinės diskusijos dėl jau įgyvendinimo vieningojo patento apsaugos taisyklių. Select komitetas toliau dirbs, kad iki 2014 metų birželio mėnesio galėtų jau pasiekti na, reikimų rezultatų. Ačiū uždėmesi ir Jeigu reikės daugiau informacijos, aš pasirengęs jūs ją suteikti. Labai ačiū už tokią išsame informaciją. Toliau kalbės ponė Frölinger, Europos patentų tarnybos atstovė, nors ji jau yra pas mus buvusi kitos, kaip kitų pareigų atstovė. To... Pane pirmininkė, gerbėmėjai komiteto nariai, pasakysiu trumpai, kad nekartočiau uh, to, ką pasakė Select komiteto pirmininkas. E, dokumentas reikalauja, kad dalyvaujančios valstybės narės Europos patentų tarnybai patikotų, patikėtų tam tikrą virtinę administracinių darbų. Valstybės narės yra prašomos ir privalo tą darbą perduoti Europos patentų tarnybai, kadangi tai yra numatyta pačioje Europos patentų konvencijoje. Tarptų darbų, pavyzdžiui, yra paraiškų dėl patento apsaugos prieimimas, jų apdorojimas, e, e registro palaikymas, e, registro pildymas, naujais įrašais, bet taip pat ir už tai, kad parengtų kompensavimo mechanizmą už vertimo paslaugas ir už patentų atnaujinimą. Mes e, šios darbus neturime nuveikti vien autonomiškai labai aiškiai reglamentuota, kad valstybės narės turi užtikrinti šių užduočių priežiūrą ir tą turi atlikti paskirtasis select komitetas. Taip pat numatyta, kad bus reglamentuojamas kreipimasis į vien, bendrąjį patentų teismą. E, šis teismas, nebūdamas civiliniu teismu, turi taip pat ir administracinio teismo funkcijas. Europos patentų tarnyba šiuo metu rengia šių nuostatų įgyvenimą techninę prasme. Nes, pažiūrėjau, mums reikia sukurti naują informacinių technologijų sistemą, kad galima būtų apdoroti prašymus dėl patentų apsaugos ir įkelti naujus įrašus į egzistuojantį registrą. Kaip selektomiteto pirmininkas jau paaiškino, viskas turėtų būti tinkamu laiku parengta prieš įsigaliojant, prieš pradant veikti bendrajam patentų teismai. O data, kurią mes numatome, yra 14 metų birželio mėnuo. Mes taip pat turime techniškai numatyti, kokiu procedūrų laikysis e, Europos patentų tarnyba, nes e, dabar nustatomi bendrieji procedūros principai, tačiau techninės detalės dar reikia nustatyti. Pavyzdžiui, jeigu prašymas dėl patento apsaugos patiekiamas per vėlai, jeigu nesutelpama į vieno mėnesio terminą, ar galima ką nors nuveikti, jeigu nėra tenkinami tam tikri reikalavimai, jeigu, pavyzdžiui, dar nėra vertimo per numatytą terminą, jeigu to nėra, ar galima tokį trūkumą ištaisyti. Šie techniniai klausimai vis dar turi būti išspręsti ir tai bus įgyvendinimo priemonių objektas. Tas įgyvendinimo priemonės rengia Europos patentų tarnyba, jas aptarinėja SELECT komitetas ir taip pat drauge su mūsų vartotojų stebėtojais, tame tarpe ir Business Europe organizacija. Svarbu yra sukurti tokią sistemą, kuri būtų veiksminga, gana skubi ir užtikrintų geriausią kokybės ir sąnaudų balansą. Mes, Europos patentų tarnyba, siūlome, kad šiai administraciniai procedūrai, kuri numato paraiškų teikimą nebus taikomas joks administracinės mokestis. Taigi patento turėtojui tai nieko nekainuos. Reikia numatyti ir kitas techninės detalės, ypač kai kalbame apie kompensavimo mechanizmą. Selekt komiteto pirmininkas jau kai kurios klausimus paminėjau, bet yra ir kitų. Prisiminate diskusiją dėl to, kad šią kompensacijų e, sistemą reikėtų riboti vien tik tai VMI ir paskirais išradėjais. Tad e, kyla klausimas, ar reikia patento turėtojo prašyti pateikti įrodymus, kad jis toks yra, ar reikia pateikti kažkokią informaciją apie prašančią mažą ar vidutinę įmonę ir taip toliau. Visa tai vis dar diskutuojama su valstybėmis norėmis ir dėl to dar reikės priimti sprendimus ateityje. Tačiau keletą žodžių dar norėčiau pasakyti apie kitą, nors ir susijusią problemą. Tai yra mašininio vertimo programa. Nes e, aukštos kokybės automatinio vertimo sistemos prieiga, kalbant apie vertimą į visas kalbas, yra labai svarbi ieškant kompromiso dėl vertimų sistemos. Mes Europos patentų tarnyboje pasistengėme padaryti viską, kas įmanoma, įgyvendinant mašininio vertimo sistemą. Dabar į ir iš anglų kalbos galime versti beveik į visas ES kalbas, išskyrus tris pabaltijo valstybių kalbas ir Kroatijos. Tačiau ir čia sprendimai ne už kalnų. Taigi tas mašininis vertimas yra svarbus ne vien tik tai ES patento įgyvendinimui, bet taip pat ir mūsų patentų informacinėje politikoje ir jų kokybės politikoje. Greta ES kalbų mes dabar kuriame pajėgumus dėl e, kiniečių ir kai kurių kitų kalbų. Mes kiekvieną dieną gauname užklausas apie 10 tūkstančių užklausų dėl vertimo. Tai yra įmanoma padaryti ir per e, mėnesį, pavyzdžiui, mes gauname apie 40 tūkstančių paraiškų dėl vertimo tarp vokiečių ir anglų kalbų, taip pat anglų prancūzų kalbų, apie 15 tūkstančių paraiškų, bet taip pat ir kitų kalbų. O dėl bulgarų ir rumunų kalbų jau per metus sulaukėme apie kelių šimtų prašymų dėl vertimo. Tai aiškiai parodo mašinio vertimo svarbą ir susidomėjimą juo. Mums labai svarbu, kad tokio vertimo kokybė būtų tokia, kad po keletos metų galėtume atsisakyti papildomų vertimų, kurie vis tiek turės patento turėtojo pateikiami per pereinamąjį laikotarpį ir kad tokiu būdu galėsime ir toliau taupyti sąnaudas patentų turėtojams ir paraiškų teikėjams. Dėkuoju. Dėkojama. Dėkojame, ponė Frolinger. Dabar kalbės kolega Paul van Boikering, patentų teismo parengimojo komiteto atstovas. Prašau. Brille, Na, noriu priminti tą svarbų vaidmenį, kurį komitetas suvaidino šioje srityje. Aš taip pat Labai džiaugiuosi, kad nepraėjo nei metai ir mes jau esame tokie padėtie kaip dabar. O visų valstybių narių dalyvių noras buvo, kad komitetas, kuriame dalyvauja atstovai visų šalių, kad būtų parengti visi praktiniai dalykai, kad galėtų jau nesigaliuoti tam. Dalyvau pirmą 26 kovo pirmajame inauguracinėme posėdėje. Na, čia, man atrodo, buvo pasirašomas susitarimas. Tai rodo valstybių narių pasirengimą tam, kad šitas teismas būtų sukurtas. Koordinatoriai buvo išrinkti, taip pat sekretariatas. Buvo taip pat nutarta, kad 2015 metų pradžioje būtų būtų nu, nusatyta realistinė, bet tokia aiški data, kada šitas teismas turėtų pradėti dirbti. Šiandien paruožiamasis parengimasis komitetas jau turėjo tris posėdžius, kurių metu ir kiti klausimai buvo nagrinėjami, tai yra tolesnis darbų planas, buvo viešas konsultacijos surinktos dėl projektinių taisyklių, procedūros. Uh, Ir buvo taip pat diskutuojama e, finansų klausimų. Komitetas e, na, dirba penkiose srityse ir buvo pateikta labai plati parengiamojo darbo apžvalga. Ir reikia toliau e, šitą tęsti, kad antrajame komiteto posėdėje galima būtų daryti uh, Tai galima rasti komiteto internetinėme puslapyje, tai yra www.unifiedparentcourt.org. Komiteto tikslas yra užtikrinti, kad teismas jau pradėtų dirbti 2015 metų pradžioje. Tam reikės patirtį turinčių teisėjų, reikės pakankamai darbuotojų, taip pat tam tikros finansinės programos, teisinės programos. Ir reikia tiesiog parengti datam, kad valstybės, kurios nenori dalyvauti, galėtų nedalyvauti. Rengiant procedūrinės taisyklės labai svarbu teisės grupiai pateikti tam tikras užduotis tolesnis darbas. A, turėtų susitelkti ties arbitražo reikalais, mediacijos, tarpininkavimo centrų, taip pat patento teisininkų, teisininkų dirbančių patento srityje sertifikatų, taip pat tam tikrų teismo įmokų reguliavimo, registravimo taisyklių ir taip toliau. Dėl pensijų schemų, atlyginimų buvo kalbama, kad tai galėtų būti, e, tam galėtų būti pasitelktos kitos organizacijos. Labai svarbu suteikti, arba e, tiesiog parengti elektroninę e, registro ir įvairių atskirų atvejų valdymo sistemą. Man atrodo, daug žadantis požiūris yra pasinaudoti debesų sistema, netė sistema, kuri sumažintų gerokai kaštus ir sumažintų reikalingą tam laiką, bet taip pat užtikrintų tinkamą lygmenį darbo. Na, e, kalbant apie atskirus teismo padalinius, man atrodo, tai jau buvo aptarta su dalyvaujančiomis šalimis E, taigi, e, na, atrodo, kad čia išlaidos teks ir teismui pačiam, ir tom šalim, kuriuose atskiri padaliniai bus įkurti. Kaip jau anksčiau buvo sakyta, bus reikalingas nemažas skaičius didelę patirtį turinčių teisininkų. O lygiai taip pat turi, turės būti atliktas didelis darbas rengiant kandidatūras ir taip pat jau rengiant sąrašą galimų teisėjų. Čia dalyvaus patariamasis padalinys arba patariamoji grupė, kurioje bus irgi, kurioje irgi dirbs teisėjai, turintys didelę patirtį, jau pripažinti e, teisėjai. Tam bus reikalingi, reikalingi patinti ir kvalifikacija tam tikra, tos kvalifikacijos patikrinimas ir jeigu reikia, turėtų būti suorganizuoti ir kursai, kvalifikaciniai kursai. Na, teisėjai galės dirbti ir na, pilnu krūviu arba tiesiog dirbti, tas darbas galės būti tik tai dalinis darbas. Na, žinoma, formalus, oficialus teisėjų skirimas, tai labai svarbus, turėtų būti sudarytas iš ankstinis sąrašas galimų kandidatų, tų kandidatų, kurie turės, kuriam turės būti surinkti tam tikri kvalifikaciniai mokymai. Ir tie kursai tiesiog susitelks patentų teisė. Galbūt tiesiog bus tam tikra internatūra suorganizuota ir tokie simulacinės teismo bylos. Na, tiem teisėjim, kurie a, e, turi techninį pasirinkimą, a, jiem a, e, daugiausia bus a, e, taikoma patentų a, teisė, kuri labiausiai susijusi su civilinė procedūra. Ir a, teisėjais, kurie turi techninį ir lygiai taip pat a, techninį ir teisinį išsilavinimą, a, jiem, a, tiem ir tiem bus taip pat e, rengiami kalbos kursai, jeigu to, bus, e, jeigu to reikės, jeigu tai bus reikalinga. Na, kai dėl ratifikavimo, reikia pasidžiaugti, kad Austrija jau 7 e, rūpjūčio ratifikavo susitarimą, o šitas susitarimas leidžia dalyvaujančiam valstybėm sukurti tam tikrus na, padalinius o ir e, valstybės narės nepasiekė dar vienodą lygį e, šitame procese. Ir galiausiai, reikėtų pasakyti, kad dar liko daug dar darbo, bet galima pasakyti taip pat, kad tas rengiamasis komitetas ir jo darbas vyksta tinkama linkme ir pirmieji rezultatai jau gali e, būti pateikti. Apskritai kalbant, e, sakyčiau, kad ir vartotojai, ir e, praktikai atliekantis gerai vertina komiteto darbą ir dar daugiau. Man atrodo, kad mus tiesiog skatina tai, kad darbe dalyvauja daug kolego iš įvairių valstybių narių dalyvių. Todėl tai iš tikrųjų tampa tikrų Europos projektų. Jeigu būtų kokių klausimų, pasirengęs atsakyti. Dėkuoju, ponia Boikeringai. Jūs labai tiksliai apibūdinote visus aspektus, kurie yra reikalingi kad sistema veiktų. Na, o toliau pereisime prie teisinės šio aspekto srities ir paprašysiu pona Karcherį, kuris yra teisinės darbo grupės koordinatorius, pateikti savo pranešimą. Teisės darbo grupė sus... užsijima patentų teisės paketo įgyvendinimo teisiniais aspektais. Mes numatome teismo uh, veikimo tvarką, teismo mokesčius ir įvairiausius klausimus susijusius su teismo procesu. Greta to mes nustatome ir teismo proceso tvarką ir tai yra pagrindinė mano tema. Diskusija vyksta remiantis komisijos darbo grupės projektu. Mes vykdėme uh, raštu apklausą 2013 metais nuo birželio iki, kovo, iki spalio mėnesių. Gavome labai daug, daugiau negu šimtą įvairių atsiliepimų iš kanceliarijų teismo, iš universitetų ir kitų institucijų. Iki 2013 metų pabaigos ar kitų metų pradžios mes vertinsime, mūsų ekspertų grupė vertins tos atsiliepimus teiksime esančiam projektui papildymus ir pakeitimus. Ir 14 metų pabaigoje mūsų darbo grupė arba jos pogrupis procesin, proceso tvarka imsis konkrečiai proceso tvarkos ir per 2014 metus iki vasaros pateiksime konkretų projektą, kaip turėtų atrodyti teismo proceso tvarka. Aš kalbėsiu šiandien savo asmeniniu, asmens vardu, kadangi dar neprasidėjo mūsų darbo grupės konsultacijos ir, aišku, aš negaliu užbėgti tam už akių. Taigi pasisakysiu tik tai asmeniškai. Proceso tvarka yra numatyta 41-ame bendrijos patento susitarimo straipsnėje. Teisinis pagrindas numato, kad proceso tvarka turi sutapti su susitarimu. Jau susitarime yra numatyta keletas konkrečių dalykų, kaip turėtų atrodyti procesas ir į tai mes, aišku, turėsime atsižvelgti. Sakykime, čia yra numatyta keletas proceso principų, kaip sažiningas procesas, vieši nagrinėjimai, disponavimas įrodymais, įrodymų pateikimas, teisė būti išklausytam, laisvas įrodymų vertinimas teisme ir panašiai. Tai yra šis e, teismas bus tarptautinio pobūdžio teismas ir veiks pagal Briuselis vienas atnaujintą reglamentą ir čia esančias nuostatas dėl teismų kompetencijos ir pripažinimo ir kai kurios dalykus galbūt reikės dar patikslinti, tačiau darbas dabar ir vyksta. Procesas dalyjamas į tris dalis – raštiškas, raštiška dalis, tarpinė dalis ir žodinis bylos nagrinėjimas. Taip pat teismo vaidmuo, e, renkant įrodymus ir juos vertinant, yra aktyvus. Teismas gali reikalauti pateikti įrodymus, garantuoti įrodymų egzistavimą, už areštuoti tam tikrus objektus, kurie turėtų pasitarnauti kaip įrodymai ir panašiai. Ir tuo atveju, jeigu pateikiamas skundas dėl pažeidimo ir lygiai taip pat priešingas skundas dėl tokio skundo negaliojimo, tai yra numatyta po ilgų diskusijų kad teismas ar teismo kolegija gali savo nuožiūrą spręsti abu šiuos ieškinius kartu arba gali spręsti atiduoti antrąjį ieškinį e, didžiajai kolegijai, o pati spręsti tik tai pažeidimo klausimą. Teismo mm, laikinosios apsaugos priemonės e, teismo sprendimo neatideda. O visi kiti dalykai, apeliacija ir teismo sprendimo peržiūra gali vykti tik tai tuomet, kai priimtas sprendimas galutinėje pagrindinėje byloje. Na, ką dar galiu pasakyti apie šį projektą bendrai. Projektas yra tikrai remiasi gerų pagrindų ir mes tikrai galėsime sukurti skaidrų, efektyvų procesą, kuris per protingą laiką leis priimti sprendimą ir, tikrą prasme, užtikrins proceso šalims teisinį užtikrintumą. Jame yra, šiame proceso tvarkoje yra, numat, yra įtraukti įvairių e, šalių, teismo procesų aspektai ir Žinoma, yra tam tikrų dar neiškumų ir vyks diskusijų, tačiau aš manau, kad tas procesas, kuris yra numatytas, bus naudingas visiems vartotojams ir jie tikrai juo džiaugsis, tas matyti jau iš dabar mūsų pasiekusių atsiliepimų. Kas yra tame proceso tvarkos proje, pro, jakte yra, jame yra penkios dalys. Pirmoje dalyje kalbama apie tris proceso dalis kiekvienam skundui numatyta yra laikotarpiai, per kiek laiko reikia pateikti ir dokumentus raštu, taip pat yra numatyta tarpinės procedūros, sakykime, tai yra praneš, ką turi padaryti pranešėjas parengiamosios procedūros metu, kokius klausimus pasiaiškinimus jisai gali pateikti, gali paprašyti papildomų įrodymų, paprašyti kažką paaiškinti, pateikti naujų faktų ir panašiai. Žodinis na, bylos nagrinėjimas bei įrodymų vertinimas vyksta pirmininkaujant teismo pirmininkui. Ir teismo sprendimo įsigaliojimas gali būti susijęs ir su garantijos pateikimu bei kažkokia kompensacija, kuri būtų išmokama, jeigu atsirado nuostolių. Yra ir kitų nuostatų. Teismas nusprendžia, kokius įrodymus reikia pateikti, kokie įrodymai yra privalomi, jeigu uh, viena šali, ar kita šalis nori įrodyti savo reikalavimų teisingumą. Teisma, paprastai visi liudytojai išklausomi kartu, tačiau teismas gali išsikviesti liudytojus atskirai. Trečioje dalyje numatytas toksai suminis bendras procesas, kai nereikia pateikti visų įrodymų vienu metu. Čia yra taip pat numatyta, kad bus ir raštiška, ir žodinė procedūra, bet daug trumpesni laikotarpiai jai skiriami, kadangi tai yra pagreitinta procedūra. Koks procesas yra taikomas, tą nusprendžia teismas savo nuožiūrą atsižvelgdamas į šalių interesus. Tai yra labai svarbus principas teismas gali numatyti pažeidimą padariusiai šaliai prievolę sumokėti kompensaciją, jeigu dėl to kita šalis patyrė nuostolių ir kartais tai toks sprendimas gali būti priimtas ir neišklausius priešingos šalies. Apeliacija yra vyksta pagal tokį patį procesą, kaip ir įprasta, esant pirmos e, instancijos teismo sprendimams ir žiūrėdamas į laikrodį tą ir praleisiu. Mes laikomės tokių bendrų nuostatų, procesinių nuostatų, kurios yra visiems priimtinos. Čia kalbam ir apie pristatymo reikalavimus, apie teismo įgaliojimus atidėti sprendimą ir panašiai. Apie, yra numatytos taisyklės, kas, už ką atsakingas, kai yra daug skundo šalių. Uh, ir vis daugybė kitų dalykų. Visa tai yra numatyta mūsų projekto pabaigoje. Na, aš manau, kad trumpai būtų tiek apie šį projektą. Dėkoju, ponia Karcherį. Dabar kalbės profesorius Winfriedas Tilmanas. Jis yra paties komiteto narys. Pirmininkė, gerbiami nariai, mes jums esame dėkingi už tai, kad apskritai dalyvaujame šiame posėdėje, kadangi jūs pernai neleidote įvykti tokiam dalykui, kad būtų priimtas reglamentas neturintis teisinio, ES teisinio pagrindo. Jūs patikite penktąjį straipsnį, kuris yra tikrai e, labai geras, dėl to, kad jisai susijęs su neveikimo nuostata ir tai yra tikrai europinio pobūdžio dalykas. Tai susijęs su Ispanijos dviem skundais prieš šiuos reglamentus dėl patento ir dėl vertimų tvarkos. Tačiau kova ir toliau vyksta ir apie tai dar kalbėsiu. Aš dirbu tame taip vadiname redakcinėme komitete, kuris jau parengė 15 skirtingų proceso tvarkos variantų. Taigi, matote, mes tikrai viską pačiupinėjome, pakėlėme visus akmenėlius, kuriuos tik tai buvo galima pakelti ir pasižiūrėjome į kiekvieną aspektą. Ir šis klausimas tikrai yra labai naudingas, nes Ir mes taip pat patys surengėme nemažai klausimų, nes jų metu labai intensyviai diskutavome apie tai, kokia turėtų būti ta proceso tvarka ir išsiaiškinome, kad kai kurie dalykai galėtų būti sprendžiami daug paprasčiau ir yra paprastesni, negu kad iš pradžių mes manėme ir to bijojome. Nes kartais iš pradžių būdavo išreiškiama labai daug nuogastavimų, dėl to, kaip čia viskas veiks, o paskui tie nuogastavimai tiesiog ištirpo ore. Aš manau, kad e, proceso tvarka yra subalansuota, yra tikrai praktiškai gerai pritaikoma ir naudinga tiek ieškovams, tiek atsakovams. Mes gavome 110 atsiliepimų. Aš mm, tikiuosi, kad jūs matote tai ekrane. 20 tų atsiliepimų parengė firmos, 10 iš jų buvo įsikūrusios Junktinės Amerikos valstijose, jie tikrai labai jautriai rūpinasi mūsų teismo proceso tvarka. O kodėl? Todėl, kad pas mus yra registruota gana daug amerikiečių patentų. Taip pat mus pasiekė 22 įvairios pramonės, įvairių pramonės įmonių atsiliepimų, ypač iš, iš informacinių technologijų srities ir farmakologijos kompanijų. Uh, Taip pat mums pateikė atsiliepimus advokatai, teisininkai, advokatų asociacijos, individualūs asmenys bei trys teismai ir kitos organizacijos. Taigi aš visus tuos pasiūlymus išnagrinėjau, dar šiandien ryte baigiau juos nagrinėti ir pateikiu dabar savo tokią nuomonę apie tai. Trys temos man yra svarbios. Tai yra reikalavimai susijęs su neveikimu ar nevykdymu. Čia labai daug rūpešių kyla Junktinės Amerikos valstijos informacinių technologijų įmonėms. Čia Dabar, jeigu teisingai esu informuotas, 50 procentų visų ieškinių pateikia taip vadinamieji troliai. Tai yra įmonės, kurios visiškai neveikia rinkoje, tik yra patentų savininkės. Ir Junktinėse Amerikos valstijose tai privedė prie to, kad yra pakeista atitinkama teisė, kaip eBay pavyzdžiui atveju, Amerikoje tai yra įmanoma, nes ten teisinė sistema yra tokia, kuri remiasi taip vadinamojo equity relief principu. Tai yra, kad teismas remiasi sažiningumo principu iš, iš esmės. Ir uh, čia Google ir kitos įmonės buvo traktuojamos vienodai ir buvo taikomos laik, laikinos, e, gali būti taikomos laikinos apsaugos priemonės ir teismas tokioms įmonėms, kurios nevykdo veiklos, gali nustatyti prievalę sumokėti kompensaciją uh, Na, tai buvo labai svarbu generinių vaistų gamintojams, sakysim, kurie e, gamina kažkokius vaistus nedidelėje įmonėje. Ir jiems tas e, prievolė nustoti veikti ar negaminti tų vaistų yra labai svarbi. Na, mes žinome, kad yra parengta įgyvendinimo direktyva, atitinkamoje srityje ir trečiasis straipsnis numato e, intelektinės apsaugos nuosavybei stiprinti numatytas atbaidomasis priemonės, bet jos, žinoma, turi būti ir teisingos. Na, Europoje padėtis, žinoma, yra kitokia negu Jungtinėse Amerikos valstybėse. Pas mus teismas turi nustatyti prievolę nesiimti kažkokios veiklos ar, ar nustoti ją vykdyti, ir ten yra netgi vartojamas žodis mei, tai reiškia, ga, teismas gali nustatyti tokią prievalę, bet neprivalo to padaryti. Pas... Taip pat yra ir įpareigojimas sumokėti garantinį mokestį bei prievolė išmokėti kompensaciją, jeigu teismas taip nustato, bei galimybė kreiptis į apeliacinį teismą pasibaigus procesą. Taip pat ir numatytas ir pas, įsipareigojimas šaliai, kuri pralaimėjo ginčą, sumokėti teismo proceso išlaidas. Na, garsus yra principas vadinamas bifurkacijos arba atskyrimo principas, uh, kai atskiriamas pažeidimo skundas nuo skundo dėl to e, patento negaliojimo. Šita tema yra Jungtinės karalystės teisininkų mylima tema. Tai toks jau iš anksto pralaimėtas mūšis, nes šis principas yra numatytas susitarime dėl procesinių, dėl procesinių dalykų. Ir, na, čia tarsi stengiamasi apriboti kolegijos įgaliojimus, atskirti abu procesus, bet iš kitos pusės apeliacinis teismas gali taip pat leisti atskirti tuos procesus ir tikimasi, kad na, jo priimtų sprendimų reikšmė bus svarbi ir pirmos instancijos teismui. Dabar kada e, e klausimą turėtų spręsti nacionaliniai teismai, ir iš pradžių buvo numatyta, kad visų, visais klausimais turėtų iš pradžių būtų numatyti spręsti klausimus nacionalinių lygmenių ir tačiau tai nėra taip paprasta. Ne visi pasitikės tuo naujoju teismu ir dabartinis susitarimas tarsi numato tokią išimties galimybę. Tačiau kaip tai bus taikoma, kol kas dar e, nėra visiškai aišku. Teismo sprendimas visose valst... gali būti įgyvendinamas visose valstybėse, to naujojo teismo sprendimas. Tai numatyta 82 straipsnėje. Kitaip sakant, numatomas tas vieningas patentas susitarimu jau dėl teismo, tačiau, žinoma, pats bendrijos patentas yra dar platesnė savoka. Įmonės ir jų konsultantai suvokia, kad galimybė taikyti ar netaikyti bendrijos patentų teismo sprendimus arba kreiptis ar neskreipti į jį yra ir kartu ir pavojinga. Ir kiekvieną kartą jiems reikia apsispręsti, ar apsimoka ar ne į jį kreiptis. Ir mes, žinoma, dar tirsime ir toliau nagrinėsime visas mums pateiktas nuomonės ir pateiksime jas po to pono Karcherio darbo grupiai. Pirmininkas, dabar paprašysiu pasisakyti Business Europe atstovą. Pona Sir, jeigu teisingai ištariau jūsų pavardę. Thank you very much and uh, thank you very much for giving, giving me. Dėkui, ponė pirminkė, už suteiktą žodį. Mes išklausėme profesoriaus Tilmaną ir iš jo pasisakymų galime suprasti, kaip sunku yra atstovauti pramoniai, nes e, įvairios susijusios šalis gali laikyti skirtingų nuomonių ir rasti sprendimus nebus paprasta. Prieš atvykdamas čia keletą žinučių jau esu gavęs ir visuose buvo klausima, ką ketini pasakyti. Noriu pasakyti, kad e, nuo pereito mūsų susitikimo klausimų atsirado šis leidinys. E, tai yra ekonominė studija kuri yra mums labai svarbi. Nes e, anksčiau e, mes daugiausia kalbėjome naudodami tokius terminus kaip tikite ar netikite, o dabar mes turime faktus, konkrečius duomenis, kurie sudaro pagrindą tolesniai diskusijai ir leidžia mums svarstyti apie tai, ką reikėtų toliau daryti. Nes čia eina kalba apie tokius dalykus, kiek bus sukurta darbo vietų ir taip toliau. Grįžtant prie patentų ir patentų teismo temos ir pirmiausia, kalbant apie unitarinį patentą. Aš manau, kad e, Europai, Europos įmonėms tai yra svarbus pirminis žingsnis. Mes tikimės, kad susilauksime tokios pat apsaugos, kaip kad mūsų draugai Amerikoje, Kinijoje ar Japonijoje, kurie tokios apsaugos susilaukia. Tačiau ir, yra ir didelis jeigu kiek ta sistema atneš naudos mūsų pramoniai. Jie atneš naudos, jeigu bus prieinama. Jau dabar mes žinome, kad jeigu susidurime su didelėmis kainomis, tai atsiranda tam tikros spragos apsaugoje ir tai atneša labai prastų pasiekmių. Jeigu jūs negalite pasiekti apsaugos 28 aštuoniuose valstybėse narise, pavyzdžiui, atsiranda tam tikros spragos, o tai reiškia, kad e, jūsų laukia praradimai. Taigi, mes žinome, kad yra numatomi tokie mokesčiai, kurie vadinami atnaujinimo mokesčiai, kurie palaikys šitą patentų sistemą. Mes žinome, kad e, vadinamasis select komitetas rengia tam tikras nuostatas, reglamentuojančias tai, bet jos yra daugiau gairių pobūdžio. E, reikia atsižvelgti į tris svarbiausius veikėjus e, - Europos patentų tarnybą, valstybės narės ir išradėjus. Kai kalbama apie Europos patentų tarnybą, tai atrodo visiškai aišku, kad e, e, visos sąnaudos, kurias e, ji patirs administruodama, bendrai patentą turėtų būti kompensuojamos. Ir valstybės narės tikėsis, kad atskirai ir drauge jos iš naujos sistemos taip pat gaus ir tam tikrų pajamų. Bet e, mes turime labai suprasti, kuo daugiau jos gaus tokių pajamų, daugiau negu kad gauna pagal dabartinį sistemą, tuo praščiau ta sistema atrodys išradėjams ir, vartot, ir e, vartotojams. Taigi, reikia klausti, ar ta sistema yra sukurta kad padėtų išradėjams Europoje, ar tam, kad padidintų Europos patentų tarnybos įplaukas. Dabar pereikime prie teismo. Jūs paminėjote galimybę dalyvauti sistemoje ir iš jos išstoti. Ir būtent apie tai kolegos ir klausimą, nes ką ketini pasakyti. Tas įstojimas ar išstojimas sistemas, ir čia aš tikrai galutinio atsakymą jums nepateiksiu, reikš, kad atsiras ir tam tikros sąnaudos. Taigi kažkam reikės už tai sumokėti. Tad ir kyla klausimas, ar visi turi prisimti tas sąnaudas, ar apsimokėti turi tie, kurie sumano arba dalyvauti arba nedalyvauti naudotis opt-out arba opt-in problema. Ir daug kas priklausys nuo atsakymo į šitą klausimą. Dabar tie trys įdomus projektai. Nes jeigu mes turėsime bilinėjimuose vieningą sistemą, tai turime suprasti, kad to teismo sprendimai turės galę visoje Europos teritorijoje. Tačiau, kai kalbame apie valstybių narių pažangiausią praktiką, turime pripažinti, kad dar prieš patentų paketų įsigaliojant turi pradėti galioti ir ta naujoji sistema. Tai, ką Paul minėjo kiek anksčiau, yra labai svarbus dalykai, ir jie turi įsigalioti dar prieš įsigaliojant visai sistemai. Buvo paminėta konsultacijų svarba, tačiau e, viena likusių problemų turėtų būtų susijusi su e, to teismo teisėjų diskrecijos galiomis. Atrodo, kad dabartinės taisyklės dabar teisėjams suteikia per daug didelės diskrecijos galės. Nors yra visiškai aišku, kad e, skirtingi pramonės sektoriai ir skirtingos egzistuojančios valstybinarių sistemos reikalauja ir skirtingų požiūrių. Mes tikimės, kad ir parengiamasis komitetas e, nepames pagrindinio tikslo, nesusipainios detalėse ir kad laikysis Paryžiaus konvencijos ir trips susitarimų pagrindinių nuostatų. Kalbant apie bendrąjį teismą, reikia pasakyti, kad jo naudą bus galima pajusti tik tai pagal jo teisėjų kokybę. Teismas veiks gerai tik tada, jeigu jame dirbs patyrę teisėjai. Tai svarbiausia sąlyga teismo sėkmei ir siekiant kuo geriausio efekto Europos ekonomikai. Tiesiai pasakysiu. Yra labai svarbu, kad nebūtų užkirstas kelias teisme dirbti aukščiausias kvalifikacijos teisėjams iš valstybių narių, kad jame nesusiburtų vidutinės kvalifikacijos žmonės. Todėl reikia jau dabar pradėti atrankos procedūrą, atsižvelgiant į įvairius rodiklius, tame tarpe ir lingvistinius gebėjimus. Mes dirbdami turime neužmiršti, kiek daug jaudinomės dėl Europos patentų tarnybos ateities prieš 30 metų. Svarstėme, ar tai bus vokiškoji sistema ar kokia kita sistema. Ir dabar, kai kalbame apie būsimąjį bendrąjį patentų teismą, kalbame panašiai. E, e, Matome, kad e, vokiečių teisėjai nenorėtų dirbti pagal tą pačią sistemą, kokią jie turi namie. Tas pats pasakytina apie prancūzijos ar britanijos teisėjus. Vadinasi, tai reiškia, kad jie turės sukurti visiškai naują sistemą. Ir vis tik aš tikiu, kad galų gale ši sistema veiks. Anatolis Francas yra pasakęs, kad e, pasiekdami didelių tikslų turime ne vien tik tai planuoti, bet taip pat ir svajoti. Indija. Dėkoju. Mes kaip Teisės reikalų komitetas tikrai buvome čia ne vieną kartą pagirti Bet aš taip pat norėčiau atsakyti pagirimu, man susidaro įspūdis, kad pasirengimas įgyvendinti tai, kas buvo primta politiškai, vyksta pilnu tempu. Ir vyksta aukščiausių ekspertų lygmenių. Man tikrai labai patiko viską, ką aš išgirdau šiandien, bet vis dėlto galiu įsivaizduoti, kad kolegės ir kolegos turės vieną ar kitą klausimą jums. Taigi, kas norėtų užduoti ekspertams klausimą? Niemand, alle glücklich, no. auch die Berichterstatter. Niekas nenori užduoti klausimų, pranešėjai taip pat ne. Visi patenkinti, visi laimingi. Okay, ja gut, es gibt politisch unterschiedliche Auffassungen zum Patent, die werden wir... Žinau, kad yra politinių skirtumų, nuomonių skirtumų patentų atžvelgių, mes jų dabar aišku ir neišspręsime, todėl galime užbaigti šią mūsų, šios mūsų klausimus. Džiaugiamės, kad buvote pas mus, mes tikrai labai patenkinti jūsų darbu ir manau, kad kai viskas jau bus parengta, tai tada atitinkamų formatų mes tikrai galėsime dar apie tai padiskutuoti, jūs galėsite mums papasakoti, kaip konkrečiai vyksta tas darbas ir koks yra įgyvendinimo, kokia yra įgyvendinimo pažanga. pažanga. Tačiau bent jau žiūrint iš politikų pusės, tikrai jūsų darbas kol kas mums atrodo tikrai labai geras. Dabar trumputė pertrauka nes reikia išjungti aparatūrą, tolesnis posėdis nebus transliuojamas ir mums reikės laukti e, ponios Kori, todėl pradėti tolesnį posėdį galėsime tik tai 17 valandą.